salėje, tikriausiai tai dėl energijos taupimo. Manau, kad visai ir tinkama tai, kadangi dabar svarstysime Gürk pranešimą dėl nacionalinio efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planų apžvalgos. Prašom. Pirmas komisarė, pirmininkė kolegos, sausio mėnesio dujų krizė turėjo teigiamą pasiekmių. Kiekviena valstybė narė žymiai intensyviau pradėjo svarstyti energetikos politikos klausimus, taip pat ir Europos parlamente mes daug kalbėjome apie alternatyves, alternatyvus dujotakius, e, saugyklas ir apie e, brandanės energetikos ateitį. Tačiau nedaug dėmesio skiriame energijos politikos taupiam naudojimui. Todėl džiaugiuosi, kad e, po parengus pranešimą valstybės narise buvo pradėta diskutuoti apie atitinkamus energijos taupimo e, veiksmų planus. Komisaras Pievalkas neseniai atkreipė dėmesį į tai, kad e, europinių lygmenių sureglamentavus būdėjimo įvairių elektronikos prietaisų būdėjimo režimus būtų galima sutaupyti labai daug energijos. Mes nu, tokiu būdu galėtume sumažinti Europos priklausomybę nuo trečiųjų valstybių tiekiančių energijos išteklius. Negalime pamiršti, kad teisingesnis energijos suvartojimas prisidėtų prie to, kad skurdžiausi visuomenės sluoksniai gautų mažesnės sąskaitas už e, elektrą ir šildymą. Valstybės narės kol kas tam skiria nepakankamai dėmesio, tačiau mes manome, kad e, kiekviena valstybė, kai buvo nutarta 2006 metais, turėtų pranešti, parengti savo veiksmų planus dėl tausaus energijos vartojimo ir išanalizavę šios veiksmų planus turėtume padaryti atitinkamas išvadas apie tai, kokiu veiksmu reikia ateitie imtis ES lygmenį. Dabar norėčiau pabrėžti e, keletą svarbiausių pranešimo aspektų. Pirmiausiai, ES komisija turėtų imtis greitesnių e, veiksmų, siekiant sudrausminti tas valstybės, kurios dar dėlse pateikti savo e, tausaus energijos vartojimo E, veiksmų planus, kadangi netgi tuos planus ir parengus egzistuoja didžiulė praraja tarp e, planų nuostatų ir jų įgyvendinimo. Šiuo metu Tik nedaug ES piliečių gali leisti savo investuoti į tausų energijos vartojimą, todėl reiktų gerinti jau dabar veikiančias atitinkamas paramos programas ir išplėsti jų taikymo sritį. Energijos tausumą tai reikia skirti didesnį prioritetą. Taip pat ES turėtų tęsti teisėkuros darbą skatinantį tausų energijos vartojimą. Aš manau, kad tie orientavimo veiksmai, kurie dabar yra daromi, yra teisingi, reikia taikyti griežtesnės jau dabar galiojančias tausaus energijos vartojimo normas, taip pat ir e, technologinės naujovės reikėtų dėkti, reiktų organizuoti įvairias piliečių informavimo kampanijas, kadangi jie dar nedaug žino apie E, tauso energijos vartojimą ir jie energijos vartotojai daugiau investuotų, jeigu žinotų, kad tai yra iš tikrųjų naudinga. Aš manau, kad ekonominės krizės laikotarpiu mes neturėtume pamiršti tausaus energijos vartojimo. Taip pat ir dėl to, kad investicijos į šią sritį gali sukurti šimtus tūkstančių naujų darbo vietų, o šiuo metu tai yra labai svarbus aspektas. Ačiū labai, dabar žodžiu sveikimas komisarui. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad šiandien plenarnėje sesijoje galiu e, Europos parlamentui kalbėti ir apie komisijos energetikos veiksmingumo nacionalinių planų įvertinimą. Vertinimas buvo pateiktas antrajame strateginėme peržiūros pakete, lapkričio mėnesį ir ankstesnėme komisijos komunikate sausio mėnesį 8 metais. Tai yra techninė komisijos vertinimo sintezė E, kuri na, bus pristatyta dar vėliau darbo darbinėme dokumente pavasarį. Norėčiau pasinaudoti galimybę ir padėkoti pranešėjui ponui Girkui už atliktą darbą, padėkoti ITRE komitetui už vertingas diskusijas ir pastabas. Per pastarosius keletą metų komisija labai aiškiai akcentavo, kad energijos efektyvumas yra pirmasis prioritetas ES energetikos politikoje ir labai svarbus kertinis akmuo siekiant tikslo 2020-2020. Taigi veiksmų plane šiam aspektui yra skirtas pagrindinis vaidmuo. Kalbant apie energijos veiksmingumą, efektyvumą, energijos paslaugas, valstybės narės privalo pristatyti planus, parodyti, kaip praktiškai jie sieks nacionalinių tikslų, energijos veiksmių efektyvumo srityje. Valstybėms, valstybėms narėms direktyvoje buvo numatytas galutinis terminas, būtent 7 e, metų birželio 30 diena ir, kaip žinote, dėja ne visos valstybės narės suspėjo. Paskutinį nacionalinį planą e, komis, komisijai pateikė praeitų metų birželio mėnesį valstybė narė. Komisija įvertino planus ir pateikė vertinimo rezultatus visoms valstybėms narėms Po to daug vyko dvišalių susitarimų ir daug valstybių narių paskelbė, kad jos pačios norėtų pagerinti rezultatus per ateinančius keletą mėnesių, pagerinti tuos planus. It ITRE komiteto nariai pastebėjo, kad pirmieji nacionaliniai veiksmų planai pasirodė tikrai esantys naudingi daug valstybių narių pirmąjį kartą parengė išsamius planus, kaip būtų galima imtis veiksmų energijos taupimo srityje. Daugelis valstybių patvirtino, kad daugiaš, reikėjo daugia, pasta, daugia šakinių pastangų šioje srityje. Pagal direktyvą nacionaliniai planai suvaidina ribotą vaidmenį, tačiau komisija savo komunikate lapkričio mėnesį uh, paskatino, padrasino valstybės narės e, imtis didesnio vaidmens. Komisija parengs naują ES energetikos taupimo veiksmų planą, kuris sustiprins ir daugiau dėmesio skirs ES veiksmams, padedant valstybėms narėms, verslui, piliečiams taupyti energiją efektyviai. Jūs pranešime raginate komisiją siūlyti privalomuosius tikslus taupant energiją. Dabartiniai tikslai 20 procentų energijos sutaupimo iki 2020 metų nėra privalomas tikslas, kaip jūs žinote. Tačiau mes manome, kad klimato ir energetikos pakete taip pat e, antrojo energetikos peržiūros, antrosios energetikos peržiūros strategijos pagalba galėsime pasiekti šio tikslo. Ir aišku, reikalinga, kaip mini pranešėjas, skirti daugiau finansinės paramos. Komisija Europos ekonominė atgaivinimo plane lapčio 26 dieną numatė kitų veiksmų skirtų darbo vietų kūrimui, smulkioms vidutinėms įmonėms padėti investuoti į energijos taupimą, ypatingai e, pastatuose ir e, pagal nedidelius projektus. Na ir norėčiau dar priminti, kad komisijos, per komisijos kadenciją ES vadovai ėmėsi labai svarbių veiksmų energijos taupimo srityje. Naujos technologijos leidžia tikrai prisidėti prie tvaraus vystimosi, prie energijos tiekimo saugumo ir kitų tikslų. Tai yra labai svarbus e, pozityvus poveikis visai ES ekonomikai, kadangi e, kuriamos yra darbo vietos, yra didinamas augu, aug, augimas, e, konkurencingumas, o to mums ir reikia esant dabar tikrai tokiems nelengviems laikams. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Le vote aura lieu demain à 10h30. Dėkoju, balsuosime rytoj skirtų laikų. Dabar Gėlės Ramos pranešimas bendrusios žuvininkystės politikos taikomieji moksliniai tyrimai. Ačiū pirmininkė. Kai šviesa buvo